Ehm, atnaujint, posėdį atnaujinti, praeito posėdžio protokolą yra išplatinti. Tai yra balandžio 27 dienos protokolas išplatintas. Ar turite pastabų? Jei ne, tai tuomet laikykime jį patvirtintų keletas pastabų iš mano pusės. Šiandiena Europos diena. Na, ir šiandien ryte lankiausi Florencijoje